2016 metams. Tai yra bendras kelių frakcijų pasiūlymas dėl rezoliucijos. Iš karto siūlau balsuoti dėl pirmojo punkto varnis balsavimas. Baigiame. Atmesta. Balsuosime dėl pirminio teksto dviem dalimis. Varnis balsavimas. Balsuojame dėl pirmosios dalies. Baigiame. Priim. Taip pat vardinis balsavimas dėl antrosios dalies pradedame. Baigiame. Pritarta. Aštuntasis pakeitimas, balsuojame vardiniu balsavimu taipogi. Baigiame. Atmesta. Antrojo straipsnio aksesnis tekstas, kas už pirmąją dalį. Kas prieš, susilaiko, primta. Antroji dalis, varnis balsavimas, balsuojame kortelėmis. Apšimus išklausim. Baigime. Priimta. 14 pakeitimas, dėl jo balsuojama taip pat elektroniniu būdu. Baigime. Atmesta. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, Primta. Atmesta. Atmesta. 15 vardinis balsavimas. Balsuojame. Baigime. Atmesta taipogi. Ketvirto punkto antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Slaiko. Atmesta. ankstesnis tekstas dėl ketvirtojo punkto dalimis. Dėl pirmosios balsuojame vardu, vardunių balsavimo. Baigime. Priimta. Antroji, taip pat vardinis balsavimas, prasideda. Baigime. Taip pat pritarta. Trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Penktasis, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 23 už, prieš, susilaiko, atmesta. Ankstesnis šeštojo punkto tekstas, kas už, pirmoji dalis, kas prieš, susilaiko priimta, antroji už, prieš, susilaiko priimta. 24 pakeitimas už, prieš, susilaiko atmesta. Septintas punktas dalimis, pirmoji dalis, vardinis balsavimas. Pradame. Baigiame. Priimta. Antroji dalis, taip pat vardinis balsavimas prasideda. Priimta. Antroji dalis, taip pat vardinis balsavimas. Trečioji dalis, vardinis balsavimas. Baigėme. Priimta. Aštuntasis ankstesnis tekstas, kas už pirmį dalį. Kas prieš susilaiko priimti. Antroji dalis už, prieš, susilaiko priimta. Trečioji dalis už, prieš, susilaiko priimta. 25 pakeitimas už, prieš, susilaiko atmesta. 41 už, prieš, susilaiko atmesta. 11 pirmoji dalis, vardinis balsavimas. Baigiame. Priimti. Dvyliktasis, ankstesnis tekstas dalimis, kas už pirmąją, kas prieš, susilaiko, priimta. Antroji už, prieš, susilaiko, priimta. Tryliktas dalimis, kas už pirmąją, prieš, susilaiko, priimta Antroji už, prieš, susilaiko, priimta. Vienuoliktas pakeitimas, vardinis balsavimas. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. Dvyliktas vardinis balsavimas taipogi. Baigiame. atmesta. 13, taip pat vardinis balsavimas. Baigiame. Atmesta. Devintasis vardinis balsavimas. Baigiame. Atmesta. 42. Taip pat vardinis balsavimas prasideda. Baigėsi. Atmesta. 26. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 16. Punktas 4 dalis. Kas už pirmąją? Kas prieš? Susilaiko. Mm -hmm priimta. Antroji vardinis balsavimas pasideda. Baigėsi. Priimta. Trečioji, taip pat vardinis balsavimas, pasideda. Baigėsi. Priimta. Ketvirtoji dalis, taip pat vardinis balsavimas, prasideda. Baigėsi? Rimta. Dešimtasis pakeitimas, varnis balsavimas. Balsuojame. Baigėme. Atmesta. 18 straipsnis dalimis, pirmoji varnis balsavimas. Prasidame. Baigėsi. Antroji, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 403 pakeitimas už, prieš, susilaiko atmesta. 19 penkios dalys. Vardinis balsavimas. Dėl pirmosios. Baigiame. Primta. Antroji už. Prieš susilaiko, priimta. Trečioji už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtoji už, prieš, susilaiko, priimta. Penktoji už, prieš, susilaiko, priimta. 44 už, prieš, susilaiko, priimta, atmesta. 16 už, prieš, susilaiko, priimta. Dėl 27 balsuoti nereikia. Dabar dėl 20 punkto nebebalsuosim. 21. Pirmoji dalis, vardinis balsavimas. Baigime. Priimta. Antroji vardinis balsavimas. Prasideda. Baigėsi. Priimta. 23. Ankstesnis tekstas, kas už, kas prieš, susilaiko. Priimta. 24 taip pat ankstesnis tekstas, bet jau vardinis balsavimas. Baigime. Priimta. 27. Keturios dalys, pirmoji dalis, balsuojama vardiniu balsavimu. Baigime. Priimta. Antroji už prieš, susilaiko, priimta. Trečioji vardinis balsavimas prasideda. Baigėsi. Priimta. Ketvirtoji už, prieš, susilaiko, priimta. 28, dvi dalys, kas už pirmąją, prieš, susilaiko, priimta priimta. Antroji už, prieš, susilaiko, priimta. 28 už, prieš, susilaiko, atmesta. Ankstesnis tekstas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 30 punktas, ankstesnis tekstas dalimis, kas už pirmąją, kas prieš, Susilaiko. Priimta. Antroji vardinis balsavimas. Balsuojame. Baigiame. Priimta. 31 vardinis balsavimas. Baigiame. Priimta. 32 dalimis, kas už pirmąją, kas prieš, susilaiko priimta. Kas už antrąją, prieš, susilaiko priimta. Kas už trečiąją, prieš, susilaiko priimta. 33 ankstesnis tekstas, kas už pirmąją, kas prieš, susilaiko. Mhm. Antroji dalis, vardinis balsavimas pasida. Baigėsi. Priimta. Šeštasis pakeitimas, vardinis balsavimas. Baigėme. Priimta. 35 punktas, 29 pakeitimas, Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Ankstesnis tekstas trim dalimis. Kas už pirmąją, kas prieš, susilaiko priimta. Antroji varnis balsavimas. Baigiame. Priimta. Trečioji už, prieš, susilaiko priimta. 30 pakeitimas už. Trisdešimt penktosios trečioji dalis. Trisdešimt penktojo trečioji dalis. Balsuojame. Baigiame. Priimta. 30 pakeitimas už. Prieš susilaiko atmesta. Ankstesnis tekstas trim dalimis. Pirmoji dalis už, prieš, susilaiko priimta. Antroji už, prieš, susilaiko priimta. Trečioji už, prieš, susilaiko priimta. 37. Keturios dalys. Kas už pirmąją, prieš, susilaiko priimta priimta. Už antrąją, prieš, susilaiko, priimta. Trečioji už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtoji už, prieš, susilaiko, priimta. 38, dvi dalys, kas už pirmąją, kas prieš, susilaiko, priimta. Antroji už, prieš, susilaiko priimta. 39 ankstesnis tekstas balsuojame vardiniu balsavimu. Baigiame. Priimta. Originalus 40 straipsnio tekstas, pirmoji dalis už, prieš, susilaiko, priimta, antroji už, prieš, susilaiko, priimta priimta. 41 dalimis už pirmąją, prieš, susilaiko, priimta. Už antrąją, prieš, susilaiko, priimta. 42 dalimis, kas už pirmąją, kas prieš, susilaiko, priimta. Kas už antrąją, už, kas prieš, susilaiko, taip pat priimta. 43 dalimis. Kas už pirmąją? Prieš. Susilaiko. Už antrąją. Prieš. Susilaiko. Priimta. 44. Už pirmąją dalį. Prieš. Susilaiko. Priimta. Už antrąją. Prieš. Susilaiko. Priimta. Ketvirtasis žaliųjų frakcijos pasiūlymas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 31. 31 liberalų pasiūlymas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 47. Ankstesnis tekstas, pirmoji dalis, vardinis balsavimas. Baigėsi priimta. Antroji už, prieš, susilaiko, priimta. 48, keturias dalys, kas už pirmąją, kas prieš, susilaiko, priimta. Kas už antrąją, kas prieš, susilaiko. Nelabai aiškus rezultatas, balsuokime kortelėmis dėl antrosios dalies. Baigiame. Priimta. Trečioji dalis, vardinis balsavimas. Baigiame. Priimta. Ketvirtoji, taip pat vardinis balsavimas. Baigiame. Priimta. 55, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaiko priimta. Antroji vardinis balsavimas. Baigime. Priimta. 38 už, prieš, susilaiko, atmesta. Ankstesnis tekstas pirmoji dalis už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji už, prieš, susilaiko, priimta. 57. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 58 dalimis, kas už pirmąją. Kas prieš, susilaiko, priimta. Už antrąją, prieš staiko. Teks balsuoti elektroniniu būdu dėl tosios dalies. Baigiame. Priimta. 59, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaiko, priimta, kas už antrąją, kas prieš, susilaiko priimta. 60 ankstesnis tekstas 5 dalys, pirmoji dalis, varnis balsavimas. Baigiame. Priimta. Antroji už. Prieš. Susilaiko priimta. Trečioji. Už, prieš. Susilaiko priimta. Ketvirtoji. Už. Prieš susilaiko priimta. Penktoji vėl vardinis balsavimas. Baigiame. Priimta. 61 originalus tekstas, kas už pirmąjį dalį, kas prieš susilaiko priimta. Už antrąją balsuojame vardiniu balsavimu. Baigiame. Priimta. 37 žaliųjų pasiūlymas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Balsuojame kortelėmis dėl 37. Baigiame. Priimta. 63. Ankstesnis tekstas, kas už pirmąjį dalį, kas prieš, susilaiko priimta. Kas už antrąją, kas prieš, susilaiko priimta. Kas už trečiąją, už, prieš, susilaiko priimta. Ketvirtoji už, prieš, susilaiko priimta. 65. Kas už pirmą dalį, kas prieš, susilaiko priimta. Kas už antrąją, kas prieš, susilaiko priimta. 67. Vardys balsavimas. Baigiame. Priimta. 70. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 72, kas už pirmąją dalį, kas prieš, sulaikė priimta. Antroji vardinis balsavimas. Baigiame. Priimta. 17 socialdemokratų pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Kai kurie visai nedalyvavo balsavime, balsuokite aiškiau. Kas už? Ačiū EPP kolegoms, kas prieš. Susilaikė priimta. 18 už. Prieš. Susilaiko priimta. 75 ankstesnis tekstas. Kas už pirmąją dalį? Kas prieš? Susilaiko priimta. Kas už antrąją? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 78. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 79. Ankstesnis tekstas. Varnis balsavimas. Baigiame. Priimta. 32. Liberalų. Kas už? kas prieš, susilaiko, atmesta. 80 varnis balsavimas. Baigiame. Priimta. 81 dviem dalimis, kas už pirmąją, kas prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis varnis balsavimas. Baigiame. Priimta. 45 vardinis balsavimas prasideda. Baigėsi. Atmesta. Už originalų tekstą balsuojame varnių balsavimu. Baigiame. Priimta. 84 vardinis balsavimas. Baigiame. Priimta. 85 ankstesnis tekstas, pirmoji dalis, vardinis balsavimas. Baigime. Priimta. Antroji dalis, tai puokio vardinis balsavimas. Baigime. Priimta. Ir trečioji taip pat vardinis balsavimas. Balsuojame. Baigime. Pritarta. 33. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 19. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 34. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 34. Pabalsuokime kortelėmis. Baigiame. Priimta. 46 už, prieš, susilaiko, atmesta. 47 už, prieš, susilaiko, atmesta. 90 ankstesnis tekstas, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaiko, atmesta Priimta. Kas už antrąją? Prieš. Susilaiko. Priimta. Kas už trečiąją? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 95 originalus tekstas balsuojame vardiniu balsavimu. Baigiame. Priimta. 96 ankstesnis tekstas, kas už, kas prieš. Susilaiko, primta. 98 dalimis, kas už pirmąją, kas prieš, susilaiko, primta. Kas už antrąją, prieš, susilaiko, primta. 20 socialdemokratų pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, primta Priimta. Vardinis balsavimas dėl 99 straipsnio. Baigiame. Šimtasis. Dviem dalimis. Kas už pirmąją? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. Antroji dalis vardinis balsavimas. Baigėsi? Primta. 48 INF pasiūlymas kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 101 trim dalimis, kas už pirmąją, pirmoji dalis, varnis balsavimas. Baigiame. Priimta. Antroji. Vardinis balsavimas. Baigiame. Priimta. Trečioji, taip pat vardinis balsavimas. Baigiame. Priimta. 21. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 102. Ankstesnis tekstas. Kas už pirmą dalį? Kas prieš? susilaiko. Neaišku, kortelėmis balsuojame dėl pirmosios dalies, šimtas pirmoje. Aišku, primta. Antroji dalis. Už, prieš, susilaiko, primta. 22 pakeitimas yra atsiimtas, todėl balsuojame dėl ankstesnio teksto. Kas už pirmąją? Kas prieš? Sulaiko priimta. Antroji už. Prieš. Susilaiko priimta. Trečioji už. Prieš. Susilaiko priimta. 104 balsuojame vardiniu balsavimu dėl pirmosios dalies. Baigiame. Priimta. Antroji dalis. Baigiame. Priimta. 35 už. Prieš. Kas už? 35. Kas prieš? Susilaiko. Pabalsuokime kortelėmis, nelabai aišku. 35. Balsuojame. Baigiame. Akivaizdžiai pritarta. 119. Pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Primta. Antroji už. Prieš. Susilaiko. Primta. 120 vardinis balsavimas. Baigime. Primta. 36. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. Atmesta. Man atrodo, kad akivaizdu buvo, kad atmesta, bet 36 balsuojame kortelėmis. Baigiame. Atmestas. Septintas. Vardinis balsavimas prasideda. Baigėsi. Atmesta. 39. Už, prieš, susilaiko, atmesta. D. Konstatuojimų dalis, ankstesnis tekstas, vardinis balsavimas. Primta. E. Trys dalys. Kas už pirmąją? Kas prieš? Susilaiko. Primta. Primta. Antroji vardinis balsavimas. Baigiame. Priimta. Trečioji taip pat vardinis balsavimas. Priimta. G. Konstatuojimo dalis, ankstesnis tekstas, vardinis balsavimas. Baigiame. Priimta. Aš. Ankstesnis tekstas, pirmoji dalis, vardinis balsavimas. Baigiame. Priimta. Antroji taip pat vardinis balsavimas. Baigiame. Priimta. Balsuojame už visą rezoliuciją, vardinis balsavimas. Baigiame. Rezoliucijai pritarta, sveikiname jos autoris.